Sausio 11 dieną aš gavau EPP, SND, ALDE ir Žaliųjų e, la, vir, vadovų laišką apie vicepirmininko Černeski elgesį, kuriame buvo rašoma, kad reikėtų pritaikyti 21, 21 e, taisyklę po to, kai jis pateikė tam tikrus pareiškimus. Šį klausimą išanalizavo pirmininkų sueiga per du posėdžius - 18 sausio ir vasario 1 sausio 18 dieną aš taip pat gavau laišką iš vicepirmininko Černeski, kuriame jis taip pat minėjo šios klausimus. Vėliau sausio 23 dieną išklausiau vicepirmininką Černeski šiuo klausimu. Pasižymėjęs jo pastabas vasario 1 vicepirmininkus, jeigu apie tai diskutavome, ir buvo nuspręsta trijų ketvirčių dauguma pasiūlyti parlamentui sustabdyti e, vicepirmininko Černeski man, mandatą, todėl kad jis laikomas pažeidęs e, 21 taisyklę. Parlamentas trečiadienį priims sprendimą e, dėl šio klausimo trečiadienį. Tai turėtų padaryti dviem trečdaliais balsų. Eigo. Prašau, ponė. Teraz panie przewodniczący w związku z tym chciałabym zapytać pirmininke norėčiau pateikti jums klausimą e, dėl šio dalyko atsižvelgiant į tai ką jūs ką tik pasakėte noriu kai ko paklausti jūsų ar reikia tikėtis kad europos parlamento biuras uh, E, užsims cenzūrą, pradės cenzuruoti valstybėse narise padaromus Europos parlamento narių pareiškimus. Antras klausimas, kada Europos parlamento biuras sureaguos į pono Ferhofštato skandalingus pareiškimus. Jis įžeidė Lenkų tautą šios, šioje salėje. Tai yra pasibaisėtina ir beprecedentinis tai buvo įvykis. Jūs uh, ketinate cenzūruoti Europos parlamento žo, par, narių žodžius ne šioje salėje. L'articolo 21 del 21 darbo tvarkos taisyklių straipsnis, ta taisyklė numato, kad prašymas turi būti pateiktas iš trijų e, frakcijų, didžiųjų frakcijų pusės. Tai nėra sankcija pagal, e, kuri galėtų būti pritaikyta kuri galėtų būti pritaikyta, kurią galėtų skirti pirmininkas. Uh, nei pirmininkas, nei e, biuras ar valdyba tai nusprendžia, tai turi nuspręsti pirmininkų suiga. Taigi, tai yra frakcijų prašymas e, ir yra taikoma 21 taisyklė. Taigi, aš turiu laikytis darbo tvarkos taisyklių. Buvo balsuojama pirmininkų suėgos metu ir buvo pritaikyta visa procedūra. Taigi tai nėra kokia nors sankcija, kurią skiria pirmininkas. Pirmininkas negali e, sankcijų skirti už veiklą už parlamento ribų. Aš galiu skirti sankcijas, taikyti sankcijas tik e, už veiksmus parlamento viduje. Prašymas e, pašalinti iš pareigų vicepirmininką gali būti pateikiamas remiantis 21 taisyklę. Ponas Weber. Pirmininkė. E, kolegos kalba apie e, žodžio laisvę, negalime to kvesionuoti. E, mes kalbame apie neįprastinę situaciją, apie Europos parlamento vicepirmininką. Ir kaip jūs minėjote, kaip EPP kandidatas, kad Ehm, kiti vicepirmininkai turi taip elgtis, kad e, kaip prit pritinka Europos parlamento vicepirmininkui. Ir jeigu vicepirmininkas elgesi e, taip ir su naciais e, lygina demokratiškai išrinktus kolegas, tuos žmonės, kurie atstovauja ES ir ES lygina su Tarybų sąjunga, tai yra peržengtos bet kokios ribos ir tai turi turėti pasiekmes. Uh, E, ponui Černeckiui. Ir e, e, ko, kolegos, kurie prašo, kad jis atsitadydintų, tai manau, kad mes kalbame ne apie oponavimą ir ne apie atskirą kažkokią partiją. Mes balsuosime už bet, šiuo konkrečiu atveju, Černetskio atveju, manau, jis turi susidurti su savo veiksmų pasiekmėmis. Bulman, far... Ponas Bulmanas aprašė žodžio. Iš tiesų mes neturime diskutuoti apie nuo Černetskį, dėl to, kad sprendimas jau buvo priimtas ir balsuosime dėl jo, būtent per balsavimą ir bus priimtas sprendimas. Dabar žodis e, ponui Bulmanui, bet e, Norėčiau pasakyti, kad aš jums atsakiau, todėl kad jūs paminėjote biurą. Iš tiesų, biuras tikrai nėra su to susijęs, tai yra sprendimas, kuris yra priimamas pagal 21 taisyklę. Mes laikėmės visos procedūros ir taip pat užtikrinome galimybę ponui Černeski pasisakyti. Tai yra įrašyta ir protokole. Aš pasirašiau protokolą. Taigi, uh, Viskas buvo padaryta taip, kaip turi būti. Ponas Bulman, prašau. Aš e, nenoriu jokių diskusijų dabar čia vykdyti, aš tik tais norėčiau atsakyti į kolegų klausimą. Ne, e, pirmininkų suėgoje e, nebuvo nieko pasakyta apie tai, kad reikėtų cenzuruoti konstitucijas, to neturėtų būti. Tačiau mes kalbame apie Europos parlamento garbę ir nepamirškite, kad Europos vienybė yra išaugusi po po to, kai buvo mm, pasmerktas karas ir nacionalsocializmas. Ir tas, kas e, dabar e, lygina kitus su naciais, pereina visus, visas ribas, peržengia visas ribas. Ir todėl mes, socialdemokratai, nenorėtume, kad šiame parlamente būtų e, žmonių, kurie lygina kitus su naciais ir jie nepriklauso šitam parlamentui, taip kaip nacija negalėtų būti čia, šioje, šioje salėje. Ir E, gerbiami kolegos, mes prisijungėme prie pono Weberio, savaime e, suprantama, e, mes atstovau, mes mes e, norėtume išrinkti e, tokią atstovę ar atstovą iš atinkamų frakcijų, kurie, kurie neperžengia tokių ribų ir e, kurie ne, nieko nelygina su nacijais šiame parlamente. Nepamirškime to. Pone Lamberts, žodis jums, bet neturime diskutuoti, jūs norėjote kažką pridurti. Norėčiau, pirmininkė, pritarti jūsų pozicijai, išsakyti savo paramą. Uh, Aš norėčiau, kad mes e, šioje salėje e, kalbėtume įvairiai, e, kad konkuruotume idėjomis, bet asmeniniai užsipuldinėjimai yra visai kas kita. Pavyzdžiui, e, reikia visus žmonės gerbti, galima išklausyti kraštutinės dešinės e, visai priešingų nuomonių, bet niekada negalima užsipildinėti žmonių ir ponas Černeckis dėje peržengė šią liniją ir tai yra nepriimtina. Pone Forens. Prezidentė, kai jau pensu, kad ši pirmininkė, aš taip pat manau, kad reikėtų nustatyti tam tikras ribas. Ir būtent dėl šios priežasties kreipiausi jūsų e, kabinetą. 200, daugiau negu 200 kabin, e, asmenų pasirašė e, po juo ir jame yra nurodoma, kad Kafa Pound ir panašios grupuotės neturėtų galėti patekti į Europos parlamentą po tokių įvykių, kaip kad, pavyzdžiui, Mačeratos mieste įvykę įvykiai, tikrai reikėtų užkirsti kelią fašizmui ir rasizmui. Pone Forensa, taisyklės turi būti gerbiamos, Europos parlamente jų turi būti laikomasi, pirmininkas neleidžia, nesuteikia leidimų organizuoti tam tikrus e, renginius, bet gali uždrausti kokį nors renginį. Bet jeigu atvyksta kas nors į Europos e, parlamentą, aš negaliu uždrausti. Pone, sako pirmininkas, sėskitės ir e, rodykite pagarbą kitiems savo tylėjimu. Matau, kad jūs nežinote net, kas yra demokratija. Ar jau baigėte? Net nepaprašęs žodžio atsistojote. Nusiraminkite, mes neturime ginčytis, turime tik išsakyti savo poli pozicijas, politinės pozicijas. Taigi prašau, elkite tvarkingai ir kultūringai. Taigi aš atsakiau, atsakinėjau jums. jeigu koks nors parlamento narys pasikviečia, ką nors Europos parlamentą, mes negalime uždrausti tokio renginio. Nebuvo išsakytos kokios nors e, politinės e, pozicijos. Nemanau, kad tikrai tas renginys buvo susijęs su mačerata. Mes e, negalime uždrausti atsivesti į Europos parlamentą tokių asmenų. Bet jeigu, tarkim, yra tam tikri pareiškimai, kurie pažeidžia taisyklės, tokiu atveju mes tikrai turime reaguoti. Taigi, norėčiau pasakyti, kad atsistatydinus poniai Tatjana iš Danokai.